Dabar paskutinis labai jos pranešimas dėl Shift to Rail, kas už dėl biudžeto vykdymo prieš susilaiko priimta. Dėl rezoliucijos vardinis balsavimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Labai ačiū. Posėdis trumpam nutraukiamas. Prašom, paņstva. Ačiū. E, ponai ir ponios, prašom susėsti. Lyts. Lyts. Mes jau norėtumėm pradėti. Taigi, ponios ir ponai. Norėčiau jūs informuoti. kad Envi nuomoniai, e, kuri buvo paskelbta vakar, e, balsavimo nenumatyta pagal e, atitinkamą mūsų darbo statuto straipsnį, tai laikoma patvirtintų. Dabar norėčiau paprašyti visų kolegų, kuriems ši diskusija nėra įdomi, išeiti iš salės prašyčiau tylos ir išeiti iš salės, jeigu nenorite šioje diskusijoje dalyvauti. Pone Weberi, prašau jūsų. Kreipiuosi jūs, pone Weberi. Labai ačiū. O dabar pereiname prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo, darbo, e, dar, klausimo ponios Miriam dalį pranešimas dėl uh, lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų taršalų normų. Pirmiausia, pranešėja ponė Dalį. Prašom, žodis jums keturioms minutėms. You, Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, kolegos. Man visų pirma, leiskite padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, su kuriais aš rengdama šį teisės aktą dirbau. Ačiū už jūsų ryštingumą, už skirtingas nuomonės, už idėjas, kurios dažnai leido man suformuluoti tvirtesnę poziciją ir ją prastumti. E, prabėgusiai mėnesiai buvo sudėtingi, mes labai griežtai dėrėjomės, bet šiandien čia susėdome tam, todėl, kad visi suprantame, jog perėjimas prie CO2 požiūrių neutralios ekonomikos gali leisti padėti išspręsti klimato kaitos problemas, pagerinti mūsų sveikatą, pagerinti aplinką ir suteikti naują impulsą mūsų pramonių industriniam konkurencingumui. Šio teisės akto tikslas e, - sumažinti anglės dvideginio išmetimą iš lengvų automobilių, iš lengvųjų komercinių transporto priemonių. Tai yra bendro konteksto neatsiejama dalis. Bendras kontekstas reikalauja pakeisti ekonomikos modelius, galvoti apie tvaresnę, ekologiškesnę technologijų sistemą. Inovacijos turi žimti pagrindinį vaidmenį ir naujos investicijos turėtų būti skatinamos. Uh, E, galutiniai CO2 mažinimo tikslai, dėl kurių buvo susitarta per trilogo dėrybęs 2025 ir 2030 metams, yra žingsnis tą linkme. Tačiau tai tik tai e, pereinamojo etapo link naujos ekonomikos pradžia. E, po visos eilės posėdžių su taryba ir komisija mums pavyko susitarti, kad nauji automobiliai galės 5 procentais mažiau išmesti CO2 jau greitai, o nauji komerciniai automobiliai nuo 2030 metų 31 procentų daugiau išmes. Nuo 25 iki 30 metų 15 procentų turi būti sumažintas CO2 išmetimas. Elektriniai automobiliai, hybridiniai automobiliai, kombinuoti elektriniai e, ir hybridiniai automobiliai visi suvaidins svarbu vaidmenį. Mums smagu, kad šioks rezultatas pasiektas, kelias nebuvo lengvas. Reikėjo įveikti labai e, tvirtai nusiteikusius lobistus ir kai kurių valstybių narių pasipriešinimą, bet nieko nėra gyvenime lengva. Galų gale mums pavyko sėkmingai užbaigti, užglaistyti visą eilę spragų ir galų gale sukurti tvirtą teisės aktą. Mes norime užtikrinti, kad per pereinamą laikotarpį prie naujo testavimo e, metodo gamintojai negalės sukurti naujų tikras sviravimo sąlygas atitinkančių verčių. Europos komisija stengsis užtikrinti, kad emisijų būtų mažiau ir keliuose, ne tik laboratorijuose. Mes pripažįstame naujos infrastruktūros reikšmę ir teisės aktuose bus sustiprinama Europos parlamento pozicija ir visoje Europoje bus mobilizuojami uh, E, mobilizuojamos ženklios viešos ir privačios investicijos. Mes suprantame profesinių sąjungų susirūpinimą, todėl teisės akte yra e, numatyta e, galimybė pasinaudoti fondais, kurie padės darbuotojams netekusiems darbo šis fondas leis sukurti klimato požiūrių netaršę ekonomiką be rimtų socialinių padarinių. Be to mes padėsime automobilių pramonės gamintojų darbuotojams, nes tai yra prioritetas ir man, ir mano frakcijai socialdemokratams. Naujasis teisės aktas reikš kūro uh, mažesnį suvartojimą ir pigesnius automobilius, kurie mažai teršia artimiausiais metais. Aš jau sakiau, kad tikiu tokia politika, kuri skatina kaitą, politika, kuri skatina pereimą prie švaresnių transporto priemonių ir mes, politikos kuriejai, turime skatinti šį pokytį. Aš tikiuosi, kad tai ir bus padaryta per šią kadenciją ir kitą kadenciją. Dabar tu atsiveri galimybę e, pakeisti Europos automobilių gamybos sektorių ir uh, paskatinti ekonomikos augimą, e, kur neteršiant aplinkos. Aš dar kartą dėkoju komisijos nariui Kandietai už jo aktyvavimą. Dėkoju visiems šešėlėms pranešėjams ir visiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo. Ačiū. Labai ačiū. Toliau Europos komisijos atstovas Arijas Kanietė, prašau. Mister, <clears throat> mister. Pone pirmininkė. E, pirmininkė reikia e, pranešėją. Nebūčiau čia, jeigu nebūtume sėkmingai užbaigę e, naujo teisės akto e, naujiems lengviesiams automobiliams ir komerciniams automobiliams po 2020 metų. Sutarimas tarp parlamento ir tarybos yra labai rimtas pasiekimas. Ir kartu su teisės aktu dėl krovininių automobilių šis dokumentas yra labai svarbus pasiekimas siekiant kovoti su klimato kaita iki 2030 metų. Abiejų institucijų dėrybininkai dėjo labai daug pasangų ir aš noriu padėkoti jiems už jas. Ypač noriu padėkoti pranešėjai poniai Dali už tai, kad ji e, tapo lyderė rengiant šį dosiją. Tam reikėjo labai daug darbo, labai daug pastangų iš jos pusės, kad būtų suderintos skirtingos pozicijos ir dėrybos vyktų sklandžiai. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už labai svarbų vaidmenį suvaidintą šiuose dėrybose. Šis e, susitarimas yra ambicingas ir subalansuotas. Tai žingsnis link uh, mažiau taršių automobilių. Nauji, naujo tipo automobiliai turės būti sukurti ir taip ES sumažins e, taršą 7,5 procentais iki 2030 metų ir 31 procentų po 2030 metų. 2025-30 metų planai vers užtikrinti, kad investicijos bus pradėtos įnešti jau dabar ir mes skatinsime gamintojus uh, keisti gamybos metodus per artimiausius dešimtmečius. Naujoji sistema užtikrins, kad uh, emisijų mastai mažėtų realybėje, o ne tik laboratorijoje. Jau 2023 metais vyks vidutinės trukmės e, vertinimas ir pažiūrėsime, ar pasiūlyti metodai pasiteisina. Mes norime parengti dirbą švariam mobilumui ir pereiti prie netaršios, e, netaršaus judumo. Paminėsiu konkrečius tikslus. E, dėl susitartų tikslų 24 procentais kelių transporto tarša sumažės iki 2030 metų, lyginant su 2005 metais. Taip valstybės narės galės uh, privalomus tikslus įgyvendinti, ES galės išpildyti savo įsipareigojimus. Piliečiai kvėpuo švaresnių orų dėl šio naujo teisės akto, o vartotojai ekonomiškai gaus naudos, nes jie galės sutaupyti maždaug 1100 eurų uh, E, maždaug per vieną automobilio gyvavimo laikotarpį 2030 metais, o 4, 4 tūkstančius vėliau. Šis teisės aktas leis taip pat modernizuoti Europos ekonomiką, ypač automobilių sektorių, ir bus galima e, nukreipti investicijas į inovacijas ir mokslinius tyrimus. Paskatų sistema e, nulinio staršos automobiliams ir mažataršiams automobiliams leis maždaug 35 5 milijonus naujų transporto priemonių e, pritraukti į kelius. Taip pat naujojo teisės akto tikslas e, pozityviai paveikti bendrai ekonomiką, sukurti 6 tūkstančiais darbo vietų daugiau, nes ES bus pradėti gaminti nauji akumuliatoriai E, akumuliatorių alijansas buvo sukurtas, kurio tikslas sukurti tvarų ekologišką akumuliatorių. Tai atvers naujas galimybės darbo vietų kūrimui. Tuo pat metu šis teisės aktas leidžia e, pereiti prie visiškai netaršių automobilių 2030 metų naujų transporto priemonių maždaug. Tik e, bus tokio tipo, tik 27 procentai turės vidaus degimo variklį. Tai uh, palieka pakankamai laiko pritraukti reikalingų investicijų, darbuotojų kvalifikacijos pagerinimui ir pakeitimui. E, labai aišku signalą duodame ir investuotojams, jie turi nukreipti savo lėšas į naują infrastruktūrą. 2030 metais 4,5 milijonai viešų automobilių įkrovimo stočių turės būti pastatyta. Ir e, tai reikalauja žinklių investicijų, iškaita, įskaitant iš vietos ligmens, nacionalinio ir Europos ligmens. Gerbėjim parlamento nariai, baigdamas aš norėčiau paraginti Jūs paremti šį ambicingą ir subalansuotą susitarimą ir balsuoti už jį. Taip pat noriu pasinaudoti progą ir informuoti parlamento narius, kad Europos komisija e, E, yra pasirengusi kurti naujus, naujas reglamento nuostatas, kurios numatytų papildomas įgyvendinimo priemonės. Reikės perinamojo etapo link švaraus mobilumo ir aš noriu Jums visiems padėkoti už pagalbą ir dėmesį. Ačiū komisarė. Dabar suteiksiu žodį poniai Dėlį. Komisarė, mes chers collègues. Gerbiamas komisijos nariai, mėly kolegos, kalbame apie e, tokį išsišokimą. Ponas Tavarės, automobilių e, gamintojų lobistas, lo, įžeidė mus, ES teisės kuriejus, pavadindamas mus e, e, neišmanėliais, nes mes e, nenorime pakankamai sumažinti CO2 taršą. E, E, tarsi mes esame neišmanėliai, todėl kad jauni žmonės eina į gatves, o mesgi esame atsakingi už naujųjų kartų apsaugą, apie švarų netaršų transportą Europoje. Didelė dalis Europos transporto yra kelių transportas. Mes 37,5 procentų tikslą išsikėlėme lengviesiams automobiliams ir lengviesiams komerciniams automobiliams. Tikslas nerydienai, tikslas 2030 metams. Tie, kurie reikalauja kovoti su klimato atšilimu susitarimu e, neturi susidurti su klimato skeptikais. Todėl aš dabar norėčiau pareikalauti pono Tavarės e, suprasti, kad privalu nedelsiant reikalauti tarš, netaršių ir mažataršių automobilių gamybos, nes tai yra reikalinga Europos ateičiai, tai yra reikalinga švariam klimatui. Ačiū. Toliau uh, Gysbėkė iš EPP frakcijos dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taigi Europos automobilių pramonės sėkėms ir gamintams padėtis tampa rimtis. Rytoj bus gerokai sugriežtintos automobilių CO2 išmetimo normos. Taigi 25 metų 50, 30 procentų ir iki 30 metų 75 procentais turi būti sumažinti teršalai. Kai kam atrodo tie tikslai nepakankamai ambicingi, kai kam atrodo kaip perlinkta lasda. Klimato apsauga yra svarbus dalykas, tačiau tam, kad nebus lengva pasiekti šių ribų priešingai, taigi dėrybų rezultatai viršėjo komisijos siūlymus. Taip pat nepamirškime, e, ko kokiomis ribomis buvo žongliruojama pradžioje SND prašė 50 procentų, žalieji 75 procentų. Tai beveik absurdiška, nerealu. Na ir to pasiekoje būtų sunaikinta 10 tūkstančių darbo vietų. Kokia kaina? Mm, siekiama vienpusiškai e, įdėkti elektrinius automobilius. Taigi turime kompromisą, kai ko pasiekime, Taigi 15 procentų tikslas iki 20 metų yra realistiškas. 20, 23 metais įvertinsime, ko pasiekime, tai svarbu, o atskiras tikslas lengviems komercinėms automobiliams 21 procentas taip pat yra tinkamas. Mes kaip PPP nuo pat pradžių siekime, e, kad e, būtų dėkiamas nuos technologijas, kaip kad sintetinis kūras. Gaila, kad dėl loginių priežasčių nebuvo sutarta dėl technologinių nu, požiūrį neutralaus sprendimo. Praleidome šansą, tačiau aš ir toliau kovosiu už šias technologijas. Vis dėlto dabar turėtume patvirtinti šį kompromisą, šį teisės aktą, nes gamintams reikalingas teisinis aiškumas, planavimo galimybės. Na ir dabar aišku, kas bus iki 25 metų, kokie reikalavimai ir jie tam pasirenks. Toliau, ponas Velkin, SND frakcijos vardu, prašau. Gerbiamas ponė pirmininkė, dėkoju. Na, dėl paties reglamento, tai šiandien daug ko nebepridursiu. Tikrai viskas buvo labai intensyviai aptarta diskusijų, debatų metu. Manau, kad šio reglamento dėka nutiesime kelią švariam judimui Europoje, o to pasakoje ir vartotojai mokės mažiau. Tai yra gerai, nes e, transporto sektoriaus reforma iš tikrųjų bus inicijuota, o tai, kad mes kaip europiečiai prie to prisidedame, sudarome sąlygas, tai iš tikrųjų svarbu. Tačiau kaip socialdemokratas aš jaučiu atsakomybę už dirbančius šiame sektoriuje, todėl labai svarbu, kad šis reglamentas, e, kaip sakė kolega Gizikė, technologinių požiūrių būtų neutralus. Taip, automobilių sektorėje dabar nesižvelgta į sintetinį kūrą. Na ir turime geriau panaudoti turimas kūrimo rušis, pavyzdžiui, aviacijos sektorėje. Galima įskaičiuoti tokį kūrą, o ateityje mes ir šiame parlamente turėtume pasirūpinti, kad ypatingas dėmesys būtų skirimas just transition, tiesiog perimas centrui, turėsime skirti didesnį finansavimą. Taigi, kolegos, turime dėti pastangų, galvokime ir apie darbo laiką tam, kad e, darbas būtų tinkamiau paskirstytas. Tai yra visuomeninė užduotis, Na ir be abejo, ir klimato apsaugas ir visuomeninė užduotis tai rodo ir penktadienio už ateitį demonstracijos jaunuoliai iš tikrųjų tikisi, kad primsime tokius sprendimus, kurie leiks jų labui išsaugoti planetą. Ačiū. Ponas Rubik prašo pasisakyti pagal mėlynoje. Atsiprašau, ponas Rubikas e, nori užduoti klausimą pagal mėlyną kortelę. Ar sutinkate su šiuo klausimu? Ne. Aš manau, kad kolegos iš krikščionių demokratų partijos turi išmokti elgtis parlamente, nešūkauti, netrukdyti ir tik ta iškelta melina kortelė tik patvirtina tokį jų elgesį. Ačiū, kolegos. Žinau, kad šiandieną buvo daug ginčių tarp koalicijos partnerių Vokietijoje, tad nereikėtų išplėsti tų ginčių, visiems savas laikas. Dabar panas Demes Maker. Ačiū. Pirmininkė, nuo sekmadienio keli tūkstančiai jaunuolių protestuoja prieš parlamentą Briuselyje. Jie pasisako už Belgijos klimato įstatymą. Aš manau, kad laikas pereiti nuo simbolių prie veiksmų. Mums reikėjo konkrečių uh, planų, kad pasiektume užsibrieštų tikslų. Jau esame parengę Flandrijos planą, kurį reikia gyvendinti. Per ankstesnę kadenciją mes jau sutarėme dėl ambicingo paketo 2030-iesiems. O dabar turime pereiti prie konkrečių priemonių. Iki 2030-ųjų automobiliai turi išmesti 37,5 procentais mažiau CO2. Belgijoje mano regionas išmeta 25 procentus visų išmetalų, tad mums svarbu yra mažinti CO2 prie pat šaltinio. Akivaizdu, kad reikia žaliųjų technologijų atnaujinant automobilių parką. Taip mes pritrauksime daugiau investicijų ir pagerinsime oro kokybę mūsų miestuose, juk piliečiai turi teisę į švarų orą. Jeigu es nori konkuruoti su Kinė, tai tada reikia skatinti savo gamintojus, kad jie kurtų naujoves, kad kurtų netaršias ir mažai taršias transporto priemonės. Taip reikia konkuruoti, o ne kažkaip gudrauti su programinė įranga. Dėkoju. Dabar ponas Torvalds. Ačiū. Pone pirmininkė, aš pirmiausia norėčiau pagirti ponę dalį. Kaip žinote, paprastai sudėtingos būna mūsų dėrybos su taryba. Jeigu Mirjam nebūtų tokia kieta, kokia yra, tai rezultatai tikrai būtų kitokie. Dar kartą ačiū jai. Dabar šiek tiek faktų. Mes paskaičiavome. Suomijoje elektromobiliai išmeta vienam kilometrui 48 gramus CO2. Kodėl? Todėl, kad skiriasi mišinys ir gradavimas. Vokietijoje elektromobilis maždaug 131 gramą CO2 išmeta kilometrui. Ir dėl to kilo daug ginčių, kadangi vidurnaktį mes laukėme skambučio iš Berlyno. Tad klausimas, koks yra tinklo mišinys. Jeigu mes nepakeisime to mišinio, tai tiesiog pralaimėsime. Toks yra faktas. Mano septyniarių metų dizelinis automobilis su antros kartos biodegalų varikliu išmeta mažiau CO2 negu elektromobilis Vokietijoje. Tad, mili draugai iš Vokietijos, aš manau, kad jūs turite dėti daugiau pastangų, pasinaudoti savo technologinėmis žiniomis ir pakeisti situaciją. Nes kitų atveju tai jūs tiesiog atsilikinėsite Europoje. Ačiū. Dabar ponas Eikhaut. Žalieji. Ar melinojo kortelę kažkas prašo pasisakyti? Prašau. Kągi, kolegos Torvalds, norėčiau paklausti štai ko. Ar nesužinote, kad CD e, e, kaina apivartinių taršos leidimų sistemoje išaugo 20 eurų? Tai leis sumažinti e, CO2 išmetimą. Taigi gal nežinojate, kad Vokietija kaip tik bando atsisakyti energijos gavybos iš e, anglės technologijų per ateinančius keletą metų. Aišku, reikės didelių pastangų, nelengva. Taigi tikimės paramos. Ir tikimės, kad tai nebus tiesiog ignoruojama. Netgi du klausimai, taigi prašau. Äh, Dėkoju, mielai atsakysiu jums. Nes taip, skaitėme tą skaitą visi apie Vokietijos e, siekia atsisakyti e, elektros gavybos e, iš anglies. To pavyks pasiekti, jeigu neklystu, 36 metais. Taigi, tam, kad kažko pasiektume, reikėtų pasispausti, greičiau dirbti. Dėkoju. Na ir tikrai dėsime daug pastangų ir su didelė energija sieksime viską pakeisti. Dėkoju. Äh, Ačiū, pana Eichaut. Ačiū. Aš visų pirma noriu irgi padėkoti pranešėjai Mirjam Dalį už puikų darbą pasiekiant šio susitarimo. Parlamento viduje buvo didelė kova, kaip kartais dar galima girdėti, vis dar girdime nepasitenkinančių balsų. Uh, Tačiau tuo pat metu vyko labai didelė kova taryboje, kur labai ženkliai pasiskirsi progresyvios valstybės ir valstybės, kurios norėjo jokios politikos nekeisti. Deja, pati Vokietija tuo požiūriu buvo labai susiskaldžiusi. Aplinkos saugos pramonė turėjo uh, toliau siekiančių tikslų negu transporto ar pramonės ministerija. Taigi kova buvo didelė ir labai malonu, kad pagaliau tą politiką priimta. Noriu tik Europos komisijai pasakyti, kad taip, jūs pateikėt šį pasiūlymą, bet netaip dažnai būna, kad ir taryba, ir parlamentas tą pasiūlymą dar dar labiau sugriežtintų, išsikeltų dar toliau siekiančių tikslų. Tai yra pamoka komisijai, jeigu teikiate pasiūlymą Seniau komisija išlikdavo maždaug per vidurį, o dabar klimato pasiūlymuose labai dažnai ir komisija ir taryba jūsų pasiūlymą patobulina. Manau, kad komisija ateityje galėtų šiek tiek patobulėti, teikdama pasiūlymus. Dabar dėl pateiktųjų pasiūlymų. Man atrodo, kad jų būtinai reikia, kad inovacijos automobilių gamybos sektoriui pasiektų ir Europos viduje, ir už Europos ribų. Ir jau matome šio reglamento poveikį. Net Vokietijos automobilių pramonė dabar jau kalba, kad reikia visiškai elektrifikuoti transporto sistemą. Taigi matote, transporto sektorius, automobilių gamybos sektorius Vokietijoje netgi dabar tapo pirmaujančiu. Tai rodo, kad reglamentai yra svarbus ir ambicijų išsikelimas yra svarbus, o mes būtent tai ir padarėme. Ačiū. Ačiū. Pone Konečna, GUNGL vardu pusantros minutės. Labai ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, jeigu aš norėčiau tik tai apžvelgti šio dokumento dėrybų rezultatus, tai galėčiau sakyti, kad rezultatas mane tenkina. Kolegos sakė, kad dėrybų procesas buvo labai sudėtingas ir man labai malonu, kad pavyko pasiekti pažangos. Dėkuoju labai poniai daliai. Bet turime išdėstyti reikalavimų dėl naujų technologijų ir čia buvo visako pabaiga. Tai tik pradžia, mes turime nueiti toliau. Reikia paremti švarius naujus automobilius ir tai e, turėtų tokių automobilių gamybos rinką išjudinti. Neužtenka tokių tik tikslų. Viešasis sektorius vėluoja, stipriai vėluoja. Todėl aš norėčiau paklausti, kas e, sumokės gamintojų teikiamas sąskaitas. Jie norės parduoti automobilius, kurių sukūrimas kainavo milijardus eurų. Tai kas padengs tas išlaidas? Europos komisija tik nusiplovė rankas ir paliko visą naštą gamintojams. Infrastruktūra vis dar e, tebėra e, ekologiško automobilių silpnoji vieta, Achilo kulnas. Mes turime išjudinti tą rinką, nes, bet niekas tos infrastruktūros nenori išjudinti, nes, nėra, infra, e, nes uh, E, nėra pakankamai automobilių. Taigi, jeigu norime turėti elektrinius automobilius, tai kolegos supraskime, kad tik Pandoros skrynę atvėrėme. Žymiai daugiau reikia padaryti, žymiai daugiau. Mes turėjome kalbėti apie paketą, kol kas mes daugiau nieko nepadarėme. Jeigu norime sutaupyti, ką nors, tai toli gražu nepakankamai nuveikta. Ačiū dabar EFDD frakcijos vardu, ponė Evi. Grazie, molte, Labai ačiū pirmininkė. 2017 metais dėl benzino sunaudojimo kelių transporte, CO2 emisijų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų e, išmetimų mastas padidėjo. E, naujų automobilių e, teršalų išmetimas buvo didesnis. E, dizelinių automobilių pardavimai mažėja, hybridinių automobilių, elektrinių automobilių pardavimai didėja. Tačiau 2019 metais dabar matome, kad elektrinių automobilių nebeparduodama tiek daug. Ir e, valstybių narių padėtis labai skiriasi, statistika labai skiriasi. Tai rodo, koks svarbus šis reglamentas. Jis e, automobilių sektoriaus taršumą mažins. Tai yra labai būtina šiandien. Ir uh, susiskaldžiusi automobilių rinka pavers tvare vienodesnė. Mes turėsime siekti netaršių automobilių. Aš penkių žvaigždučių judėjimo vardu kalbu ir aš būčiau norėjusi prisidėti prie tų, kurie norėjo išlaikyti automobilius uh, uh, varomus iš kasamuoju krūvų, bet taigi kenkia visuomenės sveikatai. Reikia investuoti atsinaujinčius energijos šaltinius į vandenilį. Tai yra žymiai sveikiau negu nafta. Be to, turime kalbėti apie tūkstančių naujų ekologiško darbo vietų kūrimą. Jos būtų susijusios su elektriniu automobiliu plitimu iki 2030-ųjų. Mes norime, sąž... norime sąžiningo pereinamojo etapo. Noriu padėkoti uh, poniai Dali. Toliau ponas Lančinį ENF vardu. Viena minutė. Pone pirmininkė. CO2 taršos mažinimo tikslai numatyti šiame pasiūlyme yra nerealistiški. Jie neatsižvelgia į technologinę uh, padėtį, socialinę ekonominę padėtį labai didelė dalimi e, sukuriama našta visam automobilių gamybos sektoriui. Kaip aš jau sakiau, 13 milijonų darbuotojų visoje Europoje dirba automobilių gamybos sektoriuje. Šis tekstas jokių būdų nėra technologiškai neutralus. Viskas yra orientuota į elektroninius automobilius, neatsižvelgiama iš šio sektoriaus konkurencingumo poreikius. Priešingai, Europa dabar taps priklausoma nuo retųjų metalų, e, žaliavų, kurios e, daugiausiai iškasamos Kinijoje. Didžioji dalis akumuliatorių tokių yra gaminama Azijoje, jau nekalbant apie infrastruktūros e, tokiems automobiliams įkrauti stoką. Didžioji dalis tokių automobilių uh, vis dar uh, e, teina iš anglies ir lignito uh, kūrų varomų automobilių. Reglamentas nieko nesubalansuos. Tokie sektoriai kaip automobilių gamintojų sektorius turi būti pagristi ilgalaikiais planais. Uh, E, teisės aktų kurie čia tiesiog, elgesi tiesiog neatsakingai. Ačiū toliau, panas Lyzė. 90 sekundžių. Ja. Dėkoju, gerbiami kolegos. Klimato apsauga ir darbo vietų apsauga turėtų būti derinami tarpusavį, todėl labai svarbu šio teisės akto atveju pasižiūrėti, kaip jis atsilieps darbo vietoms. Esu komisijai labai dėkingas už tai, jog jūs atlikote papildomą poveikio vertinimą ir įvertinote siūlymus. Rezultatas akivaizdus. 75 procentais, arba teisingiau mirėm dalį pirminis pasiūlymas, 75 procentais veikiausiai būtų e, atsiliepę darbo vietom. Tokia prognozė, tai yra komisijos analizė, negaliu jos atremti. E, kitų argumentų kaip ir nėra. Ši analizė taip pat rodo, kad e, E, neteisinga teikti, kad bet koks nuošimtis virš 20 procentų reikštų katastrofą. Komisija parodė, kad kad jeigu būtų pasirinkta apie 40 procentų, o dabar pasirinkta netgi mažesnė riba, tai tai turės teigiamą poveikio užimtumo situacijai Europoje. Todėl būtų neprotinga neišnaudoti šių galimybių, juolab, kad daugelis žmonių, ypač jaunuolių ES, tikisi daugiau pastangų apsaugant klimatą. Kompromisas yra prasmingas ir todėl tikiuosi, kad rytoj didelę daugumą palaikysime šį pranešimą. Dėkoju pranešėjai ir ponui Lyzek iš PP, dėkoju ponė e, komisarė Kanieti. E, tarybai noriu padėkoti, rezultatas iš tiesų geras. Labai ačiū, toliau panas Sofoli, irgi 90 sekundžių. Grazie, prešydė. Ačiū, ponė pirmininkė. Europa keičiasi. Juda link naujo raidos modelio, ekonomikos pagristos e, netaršia pramonė. Ekonomika turės būti suderinta su aplinkos apsauga. Turime skatinti tokią gamybą, kuri nekuria atliekų ir kuri neteršia. E, 2015 metais Europa labai daug kalbėjo apie asmenų ir prekių mobilumo gerinimą. Šiandien e, transportas sudaro 25 procentus taršos ir daugiau negu 70 procentų to, tos dalies yra iš kelių transporto. Transporto sektorius sudaro 5 procentus Europos BVP e, Viskas, kas čia uždirbama, yra išvaistoma, nes mes turime išleisti vaistams ir sveikatos apsaugai, e, taršos padarytai žalai. Turime pakeisti padėtį. Šiame reglamente yra e, pristatyti privalomi ambicingi tikslai, kaip mažinti taršą, kaip sutaupyti e, lengvų automobilių sąskaitą, komercinių lengvų automobilių sąskaitą. Mes kalbame apie realius, e, realiomis vairavimo sąlygomis atliekamus testus, o ne laboratorijų duomenis. Skatiname privačias ir viešasis investicijas kas yra reikalinga, kad apversume aukštinkom automobilių transporto gamybos sektorių, kuris vis dar 25 procentus e, lėšų išleidžia kūrui. Turime skatinti darbuotojų e, perkelimų, perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kelimą. Šis reglamentas yra žingsnis teisinga linkme, siekiant kitokio gyvenimo būdo, kuris daugiau dėmesio skirtų asmens sveikatai ir aplinkos apsaugai. Ačiū, prašyčiau kalbėti tiek laiko, kiek skirta. Dabar ponas Liundgren. Ačiū už man suteiktą žodį aplinkos apsauga, aišku, yra būtinas elementas, tačiau mes taip pat turime kalbėti, kad aplinkos saugos tikslai turi būti realistiški ir kad mes sukurtume realistiškas sąlygas automobilių gamintojams plėtoti naujas technologijas. Nėra jokios priežasties reikalauti griežtesnių, kelti griežtesnius reikalavimus, jeigu žinome, kad tų tikslų įgyvendinti e, realiai yra neįmanoma. Mes turime galvoti apie realias techninės galimybės tų tikslų pasiekti. Aš pats be kita ko e, galiu patvirtinti, kad elektroniniai automobiliai veikia puikiai, esu visiškai patenkintas. E, bet ne visose zonose elektrinis, automo, elektrinis automobilis yra alternatyva. Dideliuose miestuose nėra problemų įkrauti automobilius, tačiau kol kas nepakanka elektrinių automobilių įkrovimo punktų už miestų. Didžiuosiuose miestuose e, e, mes nuolat e, turime ieškoti automobilių įkrovimo taškų. Aš suprantu, kad miestai turi daugiau investuoti į alternatyvių kūrimą. Mes e, tik taip galėsime pereiti prie automobilių, kurie yra mažiau taršus. Ponas Rubik, jums turi Milinos kortelės klausimą. Ar sutiksite atsakyti? Dėkoju. Mano klausimas štai koks dėl elektroninių įdumų Tai bet akumuliatorius kainuoja apie 70 kg, o užpylus dizelino apie 70 kg. Problema yra štai kokia kad e, su dizeliu gali nuvažiuoti 700 km, o su uh, akumuliatoriumi tik 350 km. Tai kaip matote, yra didelis veiksmingumo uh, trūkumas. Kaip vertinate šią problemą? Er Taip, teisingai. Jūs teisingai pastebėjot. Ir čia aš galiu pasakyti, kad aš turiu ir paprastą automobilį ir žinau, kiek jam reikia kūro. Elektriniai automobiliai tenk, e, tenkina tam tikrus poreikius, jie negali patenkinti visų poreikių. Galit pakartoti, nebuvo versai kažkuria kalba, sako pirmininkas. Once again, please. Okay. Yeah, now. Yeah. Elektriniai automobiliai negali patenkinti visų poreikių. Man e, labai gerai veikia tai dalykas. Aš kiekvieną dieną maždaug 20 km pravažiuoju mieste ir elektrinis automobilis čia pasteisina, ypač žiemą. E, 90-100 km aš galiu nuvažiuoti su tokiu automobiliu. Taigi e, aš tokiems trumpiems atstumams galiu naudoti, bet reikia ir kito automobilio, kad galėtum toliau važiuoti. Bet mes dabar turėtume ieškoti kitų alternatyvų. Atsinaujinančio kūro turime ieškoti, ekologiškų alternatyvų reikia ieškoti. Elektrinis automobilis negali visų problemų išspręsti, bet dalį taip. E, Ačiū toliau, ponas Gerbrandi, vieną minutę voorzitter het lijkt mij aardig om met. ačiū pirmininke manau mes e, sutarėme kad po dviejų trejų metų reikėtų e, su malonumu prisiminti tai kas vyksta šiandieną tiesa ta kad socialiniai pokyčiai vyksta labai sparčiai o mes teisėkūros leidėjai esame labai lėti. Mes su tuo savo dizeliniu automobiliu nuo skardžio važiuojame. Mus tiesiog pralenks ateities automobiliai. Vakar BMW pranešė, kad gamins elektromobilius, kurie galės 600 km nuvažiuoti. Volkswagen irgi numato daugybę milijonų investicijų. Štai kas vyksta. Rinka uh, mus jau pralenkia. Aš balsuosiu už kompromisą, tačiau žinau, kad e, po dviejų, trejų metų tas kompromisas bus pasenęs. Na ir ačiū Dievui, kad rinka juda greičiau negu teisė, kurios leidėjai. Ačiū. Nematau pono Dalundą, kuris turėjo dabar pasisakyti, tad sutiksiu žodį poniai Boilen. Ačiū pirmininkė. Pilietinė visuomenė sveikino mus, kad praėjusią spalį patvirtinome ambicingą pranešimą, kad priemėme griežtą poziciją ir kad nurodėme pramonė, jog ji irgi turi prisidėti prie kovos su klimato kaita. Deja, nuvilia galutinėme susitarime tai, kad taryba ir es ministrai sušvelnino teis, aplinkosaugos teisės aktus, o Juk būtent šis šaltinis daugiausiai iš metalų sukuria Europoje. Dabar per nelig lietai yra ieškoma naujoviškų degalų. Mes turime vadovautis mokslo, turime įgyvendinti Paryžiaus susitarimo tikslus. Tai ne vien tik tai parlamento, bet ir tarybos įsipareigojimas. Jie negali to ignoruoti. Dėkoju. Dabar ponas Moiten, vieną minutę. Pone pirmininkė, šiandieną kalbam apie šizofreniją nes šis parlamentas kelia daugybę naujų reikalavimų dėl CO2 išmetimo. Mes kalbame apie tai, kad ES karšliškai pagal planės ekonomikos metodus bando sukurti tokią pramonės politiką, kuri uždusins jos arkliuką, tai yra automobilių pramonė. Mes kalbam apie tai, kad Europos elektriniai automobiliai yra netaršus, mokslininių požiūrių ir fizinių požiūrių tai neįmanoma, nesąmonė. Pone Dali, jūs kalbate apie nulinis, netaršius automobilius, tai rodote, kad jūs tiesiog neturite žalio supratimo. Mes nepamirškime, kad e, taip sukirsime mir, mirtiną smūgį e, Vokietijos automobilių e, gamintojams. Ir taigi Tai kaip jūs tikitės, kad po to Vokietija finansuos anglos politiką, žemės ūkio subsidijas, konkurencingumo politiką? Nieko iš to gero nebus. Na ir iš tikrųjų, dėja mano visai vertinama Vokietijos vyriausybė kenčia nuo tos pačios šizofrenijos. Dėkuoju. Pani Grostet nės. Ačiū. Panios Grostet nematau. Pane Guteland. Ačiū, ponė pirmininkė. Švedija yra viena iš pasaulio valstybių, e, kurioje e, ekonomika labai priklauso nuo automobilių gamybos pramonės. Mes žinome, kad ES kuria teisingas sąlygas uh, E, galingiems ir tvariems automobiliams šiandienai ir rydienai. Ir būtent todėl Švedijos socialdemokratai ir Europos parlamentas ir mūsų vyriausybė reikalauja, kad būtų apginti griežti klimato siekiai ir automobiliai būtų mažiau taršus ir šiandien ir rytoj. E, mes daug kartų esame sakę, kad tarša turi būti mažinama dar labiau, bet šis pranešimas yra dar vienas teisingas žingsnis gera linkme. Todėl Švedijos socialdemokratų grupė dėkoja mūsų pranešėjai Mirjam Dali už e, tvirtą, ryštingą darbą įdėgiant naujas taisyklės, kurios prisidės ir prie klimato apsaugos, ir prie žmonių sveikatos apsaugos. Mes, socialdemokratai, rytoj pasisakysime už tai, balsuosime už griežtesnius reikalavimus taršos mažinimui, klimato labui, žmonių sveikatos labui ir už pramonę, kuri ateityje turi išlikti stipri. Tvari Europa - tai yra mūsų visų tikslas artimiausiai ateičiai. Dziękuję pani bardzo. Teras. Dėkoju. O dabar suteiksiu žodį ponui Kölmer. Vieną minutę, prašau. Dėkoju, pane pirmininkė. Šiame e, projekte orientuojamės į nerealistiškus tikslus. Vėlgi e, kyla klausimas, kokios ideologijos čia siekiama. O ši ideologija rodo štai, kad E, bandoma sukliudyti individualiam transportui, nes čia suplakti vieną krūvą skirtingi neįtikinantis argumentai. Pone komisarė Kanieti, jūs sakote, kad norite netaršių automobilių, kurie neišmes jokių emisijų. Tai čia utopija, tokių automobilių nėra, net negalima tikėtis ateityje. O kai kalbame apie elektrinius automobilius, esą tai yra. Um, e, panacėja tai yra nesąmonė, nes e, jiems reikalinga energija yra pagaminami bent jau Vokietijoje jėgainėse, kurios varomas anglimi, nafta ir yra mokslinio tyrimų kurie akivaizdžiai rodo, kad elektriniai automobiliai, lyginant su vidaus degimo e, varikliais, e, kelyje kelia tą pačią taršą kaip e, įprasti automobiliai. Taigi negalima ignoruoti tokių faktų, bet to mes nuolatos gilinamės jau privačius automobilius, o kasgi iš tikrųjų teršia aplinką. Kalbėkime apie laivybą, kaip žinia. E, keli dideli laivai sukelia tą pačią taršą kaip e, visas automobilių transportas Vokietijoje. Jūs tai turite tik minutę, sako pirmininkas. Uh, Toliau, ponė, jūsų pusantros mintis dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Šis reglamentas mums sudaro galimybės visoms valstybėms narėms siekti Paryžiaus sutarimo tikslų per ateinančius metus. Taigi ES iš tikrųjų duoda aiškių gairių e, planamai ateityje, pavyzdžiui, investicijoms į technologijų raidą. Turizmas sektorius yra labai svarbus daugelį valstybių narių, e, konkrečiai pas mus, mūsų šalyje, taigi valstybėms narėms teks atlikti esminės reformas e, tam, kad būtų vykdomas perimas prie tvaraus transporto. Taigi galvokime apie e, aplinkos sauginius tikslus, na, o kartu aug, svarbi ekonominė veikla, jos didinimas ir darbo vietos. Todėl, kai kalbame apie tokius pasiūlymus, galvokime apie labiausiai pažydžiamas gyventojų grupės. Na, nu, o šie pokyčiai palies ne vien tik tais pramonės politiką, bet ir automobilių dalių gamintojų pramonė. Dėl šios priežasties mums reikalinga tikrai to žodžio prasme pramonės politika ir šį darbą turėtų įsijungti įvairius direktoratai ir jie turi pasiūlyti politikos ir priemonių svarbiausiams pramonės sritims. O ponė komisarė, norėčiau pasveikinti per visą, už visą darbą, ehm, per visą kadenciją Nes iš tikrųjų dabar turime Europos e, veiksmų planą, kelio gairių planą, netgi turime e, emisijų mažinimo planą iki 50 metų, tai iš tikrųjų sveikinini dalykai. Pan Rubiš. Toliau ponas Rubiš. Pusantros minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. 44 milijardai štai tokios investicijos aptariamos e, į automobilių pramonę. Tai rodo, kad automobiliai ir individualius transportas gerokai pabranks. Taigi e, automobilių pirkimas susijęs su socialiniais klausimais, na tikimasi, kad taip sumažės e, kamščiai miestuose, bet daugelis tiesiog savo nebegalės leisti turėti automobilių. Kitas dalykas, planuo, matuojamas tik išmetimas iš išmetamo vamzdžio, tačiau kai kaip žinia, e, labai svarbus ir perdirbimas. Ir pavyzdžiui, 219 e, km kilometrų e, elektroautomobiliai, kitas išmetimas net taršiausia yra benziniai automobiliai. Aš manau, kad reikėtų įdėkti gyvenimo ciklo kaštus nes ateityje tikrai to reikės ir tikrai reikėtų sutelkti į sintetinį kūrą, konkrečiai iš vandenilį, nes jis yra pagaminamas iš atsinaujančių šaltinių, o atmetame e, brandolinė energetika, nes jį brangi ir nepalanki aplinkai. Toliau ponas Šaltimoza, pusantros mintis. Pane Šaltimoza. Ačiū. Jeigu norime apsaugoti aplinkosaugą, Jeigu norime pasiekti Paryžiaus susitarimo tikslų, dėl kurių buvo susitarta 2015, jeigu norime mažesnių emisijų ekonomikos, tai mes privalome prisidėti prie šių veiksmų ir šis teisės aktas yra vienas iš svarbių žingsnių. Mūsų automobiliai privalo tapti draugiškesni aplinkai, jie privalo išmesti mažiau CO2. Todėl aš labai dėkoju Mirjam Dalio už tai, kad jie parengė šį tekstą ir kad jis buvo pristatytas parlamentui. Sunku buvo pasiekti šį tašką. Aišku, šiek tiek gaila, kad nebuvo ambicingesnių tikslų. Mes norėtume, kad būtų 45 procentais mažinamos CO2 emisijos. Tai, ką dabar turime, mums netinka. Jauni žmonės prieš parlamentą reikalauja, uh, būti palankesniems aplinkai ir to mes siekiame, tačiau dėja šis teisės aktas nepasiekia ambicingesnių tikslų. Ne parlamentą reikia dėl to kaltinti, o tarybą. Privalome suprasti, kad transporto sektorius privalo prisidėti prie aplinkosauginių tikslų siekimo, nes kitu atveju bus tiesiog neįmanoma gauti gerų rezultatų. Bet kuriuo atveju šis teisės aktas yra tinkamas žingsnis teisinga kryptimi ir svarbiausia, kad laikytume tarybą už trumpą pavadėlį ir kad taryba iš tiesų garantuotų tinkamus veiksmus iš automobilių pramonės. Ačiū dabar panas Gambus. President, senor komisarį. Dėkui, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešė ponę Dalį, o taip pat ir mūsų šešėlinį pranešė poną Gizekį dėl milžiniško atlikto darbo per dėrybas dėl šio pranešimo. Taip, su taryba pasiektas susitarimas tikrai didelis žingsnis siekiant didelių tikslų, mažinant CO2 išmetimą. Taip pat tai bus e, garantijos, kurios leis e, užtikrinti sąžininką perimą šios rytyje. Taigi rytoj e, balsuodami patvirtinsime dar vienas priemonės, e, dėl kur, kurių siekime per šią kadenciją kovodami su klimato kaita. Ir tikrai Junkerio komisijos e, kadencijos metu daug ko pasiekime, be kita ko ir pono Kanietį pastangų dėka. Na ir iš tikrųjų mūsų piliečiai kas penktadienį mums primina, kad negalime atidėtis siekti kovos su klimato kaita ir negalime jos pralaimėti. Dėkoju, ponė pirmininkė ir ponė komisarė. Labai ačiū. Ponas Zorinio, vieną minutę. Aš klausiausi vienos ir kitos pusės argumentų. Taip, reikia tvaraus perinamojo etapo, ypač galvojant apie naujų automobilių e, įsivyravimą, apie naujų technologijų įdėgymą. E, apie netaršių automobilių ar mažataršių automobilių įsitvirtinimą. E, realios e, vairavimo sąlygos turi būti pasvertos ir reikia vengti sukčiavimo, kaip kad buvo anksčiau. Europos parlamento atlikta tyrim, tyrimų komiteto e, tyrimas, analizė tą parodė. Aš Sveikinu Marijam Dilį atlikus tokį darbą, dėkoju jos visai komandai už labai subalansuotą pasiūlymą. Kalbame apie teisės aktą, kuris leis apginti darbuotojų ir mokesčių mokėtojų interesus. Mes turėtumėm šį pasiūlymą įgyvendinti, mes turėtumėm imtis priemonių, kurios leistų kontroliuoti ir plėtoti uh, pažangiausias modernės technologijas. Mėly kolegos, Mėly kolegos pirmininkė, norėčiau pakviesti Jūs matyti bendrą paveikslą. 3, procentai, 3 procentus iš metalų per metus uh, išmeta žmogaus veikla. 9 procentai yra mūsų dalis, 30 procentų yra automobiliai ir 16 e, procentų būtent lengvėjai automobiliai. 0,03 procentų būtų, e, būtų sutaupimas. Taigi, kodėl mes e, Mes siūlome pirkti, skatiname pirkti elektrinius automobilius, branginame jų judumą. Ar tai yra pamatuota? Automobiliai, elektroautomobiliai yra ideologinis dalykas. Šitas paketas yra ideologinis paketas. Mes visą laiką taip sakėme, bet dėl e, kairiųjų įsigaliojimo mūsų pakeitimai buvo atmesti. Mūsų piliečiams, e, aplinkai ir įmonėms būtų geriau, kad šitas paketas nebūtų patvirtintas. Ačiū, Blanko Lopis. Dėkoju, pirmininkė. Kiekvienas naujas pranešimas, kurį perskaitome, mums atveria, praver, atveria akis, kad iš tikrųjų yra būtina griežtai kovoti su didžiausiu iššūkiu, tai būtent kovoti su klimato kaita. Transporto sektorius e, sudaro ketvirtį emisijų ES. Transporto e, dekarbonizacija yra privalomas dalykas. Mūsų dokumentas, šis reglamentavimas būtent mus ir veda link šių tikslų, iškastinio kūro atsisakymo tikslų. Kita vertus, mes privalome žengti svarbius žingsnius, kad mūsų